padirbta buvo ir priimta daug sprendimų, tikrai palyginti daug, lyginant su tuo, ko mes tikėjomės. Durbane vis, visi dalyviai sakė, kad jie nėra pasirengę priimti ir sustarti dėl reikšmingo susitarimo iki 2015 metų. Ir žinoma, to paspartinti neįmanoma. Mes turime, mūsų lūkesčiai turi būti realistiški. Na ir Varšuvoje mes tarsi jau atsidūrėme tinkamame kelyje, einant link Paryžiaus susitarimo. Buvo kalbama apie finansavimą, kuris turi būti tinkamas. Kai kurios valstybės narės sakė, kad e, finansavimo trajektorija, ypač kalbant apie e, finansavimą iš valstybinio sektoriaus, auga. Ir be, nesileisdama į techninės detalės, pasakysiu, kad e, dėrybos dėl finansavimo vyko gan, gan gerai. Taip pat kalbant apie nuostolius ir žalą. E, jau beveik 20 metų buvo kalbama apie tai ir kai kurios valstybės sakė, kad jos tiki, kad e, e, kalbant apie nuostolių bei žalos klausimų sprendimą, kai labiausiai pažeidžiamų valstybių nuomonė pažangos šiame procese pasiekta išties nemažai. Svarbiausia tema šeštadienį buvo darbo programa iki Paryžiaus dėrybų. Spaudos konferencijoje mes sakėme, kad mes norime, kad būtų sudarytas tvarkaraštis. Jis buvo nustatytas. Mes sakėme, kad norėtume visi padarytų iki 2014 savo namų darbus. Ir arba iki pirmojo 2015 metų ketvirčio ir žinoma tik tai toms valstybėms, kurios jis yra pasirengę tą daryti. Mes suprantame, kad niekuomet negalime diktuoti savo sąlygų ir sakyti nacionaliniams parlamentams, ką jie turi daryti. Tačiau buvo susitarta, kad pirmąjį 2015 metų ketvirtį turi būti parengti skirtingi planai, ketinimų planai iš kiekvienos valstybės. Kad turėtume pakankamai laiko iki Paryžiaus konferencijos ir pažiūrėti, ar mūsų bendros pastangos – E, gali padėti mums pasiekti sumažinti pasaulio temperatūrą dviem laipsniais. Ir ar tos žinomos e, konkrečios priemonės bus, e, ar dėl jų bus susitarta iki Paryžiaus. Nes tai yra esminis skirtumas Nes žmonės atv į tas konferencijas atvyksta žinodami, ką jie gali padaryti ir ko jie, ką jie nori padaryti. Svarbu, kad tas požiūris nebūtų nuleistas iš viršaus, taip sakant. Tokiu būdu mes jau matėme, kad pasiekti daug neįmanoma, rezultatai nebūna pakankami. Mes turime sukurti kažkokį naują hybridinę sistemą. Tam mums reikia žinoti, kokie yra valstybių ketinimai, planai, kad turėtume pakankamai laiko tarptautinė bendruomenė aptarti, ką dar galėtume padaryti. Man atrodo, kad tai buvo e, svarbus dalykas ir prancūzijos kolegos, man rodos, liko patenkinti. Tie iš jūsų, kurie lankėtės toje konferencijoje, tikriausiai galite patvirtinti, kad daug diskusijų kilo dėl, dėl to, kad kai kurios valstybės tarsi bandė sugrįžti į Durbano trajektoriją. Na ir tai, ko mes siekiame. Mes siekiame vien, vienybės, vienodų sąlygų visoms valstybėms, siekiame vienodų visų valstybių įsipareigojimų. Ir nebejotinai mes suvokiame, kad kelias iki Paryžiaus bus tikrai e, vingiuotas ir sudėtingas. Jungtinės Amerikos valstijos galbūt aktyviau dalyvavo dėrybose nei kada nors anksčiau esame matę. Jie taip pat viešai paskelbė, kad yra pasirengę 2015 metų pirmąjį ketvirtį pranešti apie savo planus ir ketinimus. Ir man atrodo, tai buvo tikrai labai geras dalykas. Galbūt kai kurie jūsų prisimenate, kad svarbu kitais metais susitarti tarptų valstybių, kurios dalyvaus ant, Kyoto antrajame susitarime, e, kad valstybės, tos valstybės pasakytų, ką jos ketina dalyti iki 2020-ųjų ir kaip tie jūsų veiksmai, kaip tie jų veiksmai prisidės e, e, prie padėties pasaulyje po 2020-ųjų. Ir kitais metais e, birželį vyks ministerijų lygmens susitikimas, kurie vėliau dalyvaus visų valstybių atstovai, visų valstybių, kurios ketina pasirašyti antrąjį Kijoto susitarimą. Ir ten bus aptartos būtent šios visos priemonės. Galiausiai taip pat Varšuvoje buvo kalbama apie naujus terminus. Anksčiau mes kalbėjome apie įsipareigojimus iš įsivyščiusių valstybių, taip pat e, finansinę paramą bei veiksmus, kuriuos reikėtų remti e, besivystančiose valstybėse. Ir būtent tokia kalba buvo naudojama, kalbant apie Kyoto protokolą visuomet anksčiau. O dabar buvo kalbama apie indėlį, tas naujas žodis buvo vartojamas terminas, ir aiškiai sakant, aiškiai pasakant, kad indėlis neturėtų apspręsti teisinio to indėlio pobūdžio ir teisinio įsipareigojimų pobūdžio. Uh, Taigi, ir tai, ta naujovė buvo pagrindinė ta, kad vienas ir tas pats terminas buvo naudojamas tiek besivystančioms, tiek išsivyščiusioms valstybėm. Tai yra indėlis. Dėl to kilo nemažai diskusijų ir dar laukia daug diskusijų ateityje, kaip reikėtų, į, kokia turėtų būti šių indėlių, šio to indėlio prisidėjimo teisinė forma. Ir mm, būsima pirmininkė Prancūzija dar turės išspręsti šį klausimą ir tuomet pažiūrėsime, kas, kaip galiausiai viskas baigsis. Hildegard. Dėkoju, Konį Hildegard. Taip pat ir už e, tą Varšuvos konferencijos apibendrinimą man asmeniškai taip pat norisi pridurti, kad iš tiesų rezultatai buvo daug didesni, negu galėjome tikėtis. Ir e, turint omenyje, kad pati politinė situacija Lenkijoje buvo gana sudėtinga, nes vyriausybė keitės, keitės vyriausybės sudėtis. Ir e, viskas, visos tos sąlygos nebuvo tikrai optimalios, tačiau galų gale pavyko pasiekti neblogų rezultatų, tai buvo nemenkas žingsnis į, prie, į priekį, turint omenyje, kad klimato kaitos politika dažniausiai juda sraigės tempu. Uh, Taigi galime konstatuoti, kad šios konferencijos rezultatas e, nebuvo katastrofinis. O kalbant apie laivų teršalus, iš tiesų mes dar labai daug ką galime nuveikti ir Europos Sąjungoje e, turime sektorių, kuris tikrai patiria stiprią krizę, didžiulę krizę ir e, manau, kad e, Europos laivų statykloms e, verta numatyti tam tikrą pagalbą, paramą, finansinę paramą, kad jos galėtų sumažinti savo, um, savo teršalų kiekis ir tuo pat metu mažinti savo išlaidas iki 75 procentų, tai prisidėdamos prie um, švaresnio oro. Um, ir e, naudodamos e, geresnė, geresnės e, medžiagas, tai yra geresnį kūrą, kokybiškesnį kūrą, mažiau aplinką teršinti kūrą ir prisidėdamos prie aplinkosaugos politikos tikslų įgyvendinimo. Mes turėjome Hase pranešimą skirtą kūro kokybei, šią kūro kokybės klausimui. Ir žinoma, E, reikia stengtis nepainioti tų skirtingų e, mūsų užduočių skirtingose politikos rytise, kaip tai buvo, e, toks pavojus buvo kilęs ir nagrinėjant iš automobilių, automobilių keliamos taršos klausimus. Ir ką iš komisijos pusės būtų galima padaryti ir ką visi mes galėtume padaryti, tai būtų um, skatinti, skatinti naujų laivų, aplinką tausojančių laivų gamybą, statybą. Nes mes matome, kad e, naudoj, šiuo metu yra didžiulis e, neeksploatuojamų e, konteinerinių laivų kiekis, su šia problema reikia kažkaip tai susidoroti. Turime, turim turėti omenyje, kad pajėgumų, vis didesnių pajėgumų dėl ekonomikos atsigavimo reikia, reikia ir reikia reaguoti tos poreikius, ekonominius poreikius, tačiau tuo pat metu neužkertant kelio tiems aplinkosauginiams tikslams. Jeigu nieko nedarysime, elgsimės kaip iki šiol, tuomet CO2 emisijos būtent šioje šiame sektorėje iki, iki 50 metų e, išauks iki 50, išauks net 51 procentų. Taigi čia mes galime tikrai labai daug gero dar nuveikti, įdedant saliginai nedaug pastangų. Dabar kalbės e, mūsų pranešėjai, e, koordinatoriai, šelniai pranešėjai ir e, turbūt pirmiausia Horst Heiber. Pirmiausia Dėvis, kadangi jis yra pranešėjas ir po to kalbės kiti kolegos. Ne, vis dėlto Richard Zyva. E, e, Ačiū, Matijas. Aš taip pat pradėsiu nuo jūrų transporto klausimų. Jau nagrinėdami oro transporto taršos klausimus matome, kaip labai sunku nagrinėti šis temas susijusias su tarptautiniu transportu. Žinoma, komisija pirmiausia siūlo pradėti rinkti duomenis Tai yra teisingas žingsnis, tačiau galbūt reikėtų pagalvoti apie naują požiūrį, galbūt ne elgtis taip kaip įprasta, pirmą surinkti, vertinti ir po to numasatinėti tam tikras tikslinės priemonės, kaip buvo elgtasi anksčiau. Kaip ir oro transporto srityje, manau, kad ir čia yra labai sunku ką nors daryti, kadangi susidurime su tarptautiniu matmeniu ir mes čia kalbame apie CO2 taršalų e, nutekėjimą. Taigi reikėtų pagalvoti, kaip konkrečiau, tik teisingiau pasielgti, kad būtų galima e, atlikti tuos technologinius pakeitimus rinkoje. Yra technologinių galimybų sumažinti CO2 teršalus ir pritaikyti naujas technologijas ir užtikrinti, kad mūsų jūrų transportas būtų iš esmės atnaujintas. Aš manau, kad tokios priemonės yra labai svarbios, jos leistų sumažinti CO2 teršalų kiekį, taip pat e, leistų išgrininti orą ir taip pat e, leistų suvartoti mažiau kūro apskritai kita vertus nekiltų problemų su tarptautiniais partneriais ir be to mums susidarytų galimybė naujus modernius laivus pardavinėti tarptautinėje rinkoje. Taigi tos priemonės, kurios palankiai galėtų paveikti mūsų laivų pramonę, yra labai tikslingos ir naudingos ir tarptautiniu mastu sukeltų mažiau problemų. Komisija galbūt turėtų pagalvoti, ar nereikėtų laikytis tam tikro palankos požiūrio, tiesiog įvertinti, kokių duomenų yra šiame sektoriuje, o ne remtis tą klasikinę nuostatą, kad pirmiausia reikia suformuoti tikslus, o po to jau rinkti duomenys, kadangi susidursime vėl su ta pačia mums pažįstama biurokratinė našta ir mes turime pabandyti tapti inovatiški ir kitaip pažvelgti šią problemą. Dėl darybų Varšuvoje. Aš pats nedalyvau Varšuvoje susitikime. Iš tikrųjų, darybos buvo sėkmingos. Sėkmingas dėl to, kad galime irtis į priekį mažais žingsneliais ir tęsti mūsų pradėtą darbą ir nesustoti. Ir šitas politinis procesas ir politinės nuomonės formavimo procesas turėtų tęstis, kadangi klimato politiką reikėtų vertinti nektai ekonominiu požiūriu. Todėl ir politinis požiūris tokiuose valstybėse kaip Kinija taip pat taps tuo aspektu, kuris padės tęsti pradėtą darbą mūsų labui. Žiniasklaidos atstovai visuomet laukia didžiulių įspūdingų sutarčių, kurios tampa privalomomis. Mums labai svarbu pasiekti galutinį tikslą ir todėl toliau skatinti procesą, kad jisai įsivažiuotų ir tiesiog svarbu nemažinti tempo ir aš manau, kad toliau reikėtų laikytis to 2 procentų e, klimato e, e, atšilimo mažinimo tikslo. Aš manau, kad visuomenė nuomonė labai svarbi ir ji turėtų kisti ir padėti mums siekti mūsų užsibrieštų tikslų. Taigi aš, Koni, koni norėčiau, kad ir tu ir toliau būtent taip pristatinėtumėte šitą temą, šitą temą visuomeniai. Žinoma, tą reikėjo taip ir pasakyti. Dabar Linda McEwen kalbės po jos kiti kolegos, kurias paminėsiu iš karto. Silakakis, Ana Rospach, Šimanski, Florence, Jorgensen, ir Gibrandė. Ar aš nieko ne išleidau iš akių? Atrodo, toks ir bus mūsų kalbėtojų saras Linda Bekemin. Ačiū Jums už Jūsų nuomonę. Ir žinoma, tai rodo mums ilgą kelią, kurį dar reikės nueiti, tai yra svarbu. Na, galvojant apie. E, n, laik tvarkaraštį iki kitų e, dėrybų. Tai jis, tas tvarkaraštis iš ties nebus paprastas, bus ir nauji JAF rinkimai, prezidento rinkimai ir e, ar bus sus, primti kokie nors susitarimai ar ne ir ar jie bus patvirtinti kongrese. Galbūt e, šio parlamento kadencija taip pat eina į pabaigą ir galbūt man atrodo, tie tokie panašus reiškiniai vyks daugelį pasaulio vietų. Na, man atrodo, reikėtų atvirai pasakyti, kad šiame parlamente e, aplinkosaugos klausimai jų svarstymas tampa vis sudėtingesnis parlamente ir vis sudėtingiau priimti kažkokius tai sprendimus, ypač plenarinėse sesijose. Tarkim, prieš penkerius metus dauguma kolegų būtų kai kuriuos pasiūlymus patvirtinę, o dabar Pavyzdžiui, mūsų, netgi mūsų šalyje vyksta plačios diskusijos dėl aplinkosaugos klausimų. Labiau netgi ne dėl aplinkosaugos klausimų, bet dėl struktūrinės politikos e, kainos bei sąnaudų. E, taip pat į... Būtent tos sąnaudos ir lemia e, ekonomikos augimą. Kalbant apie tikslus po 2020 metų, tos diskusijos tikrai nebus lengvos. Tačiau man įdomu, ar komisija turi šiek tiek galbūt pakeisti savo žodyną, savo e, e, kalbą, kalbant, ap, galvodama apie paprastus vartotojus, kurie turi apmokėti savo e, sąskaitas, elektros sąskaitas, vandens sąskaitas. Ir man atrodo, kad labai daug dėmesio skiriama e, tai vadinamai ekologiškai e, technologijai. Ir žinoma, kad žmonės turi dėl to daugiau mokėti už tą ekologišką, tarkime, energetiką ir panašiai. O ką Jūs galvojate apie tuos labai svarbius klausimus susijusius su skurdu ir su... Mm, tai, kiek ta ekologiška energetika yra prieinama paprastiems namų ūkiams. Man atrodo, kad čia tos didžiulės pažangos lyg ir nematome. Galbūt namai yra statomi laikantis aukštesnių reikalavimų standartų, bet ar jūs nemanote, kad yra kad kyla pavojus dėl tų didėjančių sąnaudų, kad vartotojai galbūt negalės e, savo to leisti. Ir, na, atsiprašau, kad aš taip negatyviai kalbu, bet turėdama galvoje visas vykstančias diskusijas tiek Europos parlamente, tiek nacionaliniuose parlamentuose, man tokios mintis kyla. Ačiū, Linda. E, ponas Kilakakis. Well, uh, I will, uh... Kaip pranešėjas, visų pirma, kalbėsiu apie tą MRV sistemą, kadangi mano manimu tai yra labai svarbus aspektas. Ir pirmiausia, pasakysiu, jog yra labai svarbu tiksliai ir išsamei išmatuoti ir vertinti visus e, e, pačius svarbiausius teršalų kie, e, rūšis terš, tam tikrus teršalus, kuriuos e, leidžia būtent laivi, laivai. Ir į tai aš susitelkiu savo pranešime. E, reikia kalbėti ir apie atitinkamai tai, to, to, tai to, savo pranešime aš išplėčiu tą e, bazę, tą apriepti. Taip pat reikia aiškintis, kaip tą daryti kiek įmanoma efektyviau, veiksmingiau Vienas, iš, vienas mano draugas, e, kuris priklau, yra žiniasklaidos veikėjas, kartą pasakė, e, niekada netrukdy, ne, ne, ne, nesugadinkime diskusijų, o aš esu linkęs dabar sugadinti tas diskusijas. Ir kalbame apie Europos aplinkosaugos agentūros e, e, vertinimą, vertinimą, kuris buvo atliktas, kalbant apie tos e, teršalus kylančius iš laivybos, teko konstatuoti, kad laivai daro didelę neigiamą įtaką tarptautiniams, būtent tarptautinėme kontekste, kalbant apie teršalų kiekius, pasaulinius teršalų kiekius. Ir tai yra tikrai liūdna situacija ir ją reikia keisti ir tai tikrai keisis dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad priekyba sparčiai vystysis artimiausiais metais. Ir jūrų priekyba, kuri yra pati, tai yra pats efektyviausias e, transporto būdas, metodas, e, be abejo, ypatingai sparčiai vystysis. Ir e, turint omenyje, klimat, turime neužmiršti ir klimato vėsimo kuris taip pat kyla beje dėl tų išmetamų teršalų iki 2020 metų, mes vis dar jausime tą pasaulio atvėsimo efektą, e, kalbant apie tarp, e, remiantis e, tarptautinę aplinkostaugos agentūrą. Ir tai darys didelę neigiamą įtaką klimatui, kuri laiku einant tik tai didės. Taigi tai reikia atsižvelgti. Be abejo, egzistuoja uh, įvairios galimybės skatinti energetinį efektyvumą. Tačiau turiu pabrėžti, kad e, Tarptautinė jūro organizacija, kur, iš kurios komisija ima duomenis, nekalba apie 75 procentus, e, apie maždaug 75 procentus. Jinai nustato tam tikrą tam e, nustato rodiklius, pradedant nuo 25 iki 75 procentų. Taigi, mes turime labai tiksliai įvertinti tos mūsų, e, tą dabartinę situaciją, jos e, rodiklius, indikatorius. Reikia taip pat neužmiršti, kad du trečdaliai e, laivybai tenkančių išlaidų yra su, susijusios su kūru. Taigi Ir labai svarbu nustatyti rinkos tam tikrus stimulus e, laivybos pramoniai taupyti. Tai visose verslos rytise rinkos efektyvumas yra tai, kas, tai yra pats, pats svarbiausias dalykas. Ir mums reikia pakoreguoti tuos tą rinkos neefektyvumą Tai yra stengtis rinką daryti kiek įmanoma efektyvesnė, e, užsibrėžus tuos e, e, CO2 taršos mažinimo tikslus. Ir mano manimu tai galėtų būti tam tikras mokestis, kuris turėtų būti taikomas globalių lygmenių, priešingų atveju jisai ne, nebus veiksmingas, na, bet apie tai verta dar padiskutuoti. Ir aš manau, kad mums e, sprendžiant šį konkretų klausimą susijusi su laivybos teršalais, reikia stengtis e, prisidėti prie e, tarptautinės jūro organizacijos pasiūlyto plano, kuris būtų tikrai labai, e, tai, kuris yra tikrai labai geras argumentas, e, šios organizacijos argumentas, kiek manoma greičiau taikyti ir kiek manoma efektyviau taikyti MRV sistemą. E, Jūrų pramonė nėra energetinė pramonė, tai yra pasaulinio masto pramonė, jinai yra nepaprastai globali. Yra atskiri laivai, kurie yra firmos ir yra firmos kompanijos, kurios e, e yra tiesiog laivai, konkretūs laivai, kurie keičia savo vietas Laivų dydis taip pat yra skirtingas, e, mažesniems laivams e, tas reglamentas netaikomas, tačiau galima būtų taikyti tam tikras bendras taisyklės tokio tipo laivams, e, mažesniems laivams, pažiūrėjau, laivams, kurių ypatingai daug yra viduržėme jūros regione. Ir panaš, panašių pasiūlymų teikia tarp, tarptautinė jūro organizacija. Sistema turi būti, kiek manoma, paprastesnė, kad ir taryba, ir tarptautinė jūro organizacija, kiek manoma, greičiau galėtų imtusi efektyviai spręsti šį klausimą. Aš manau, kad turime e, visus vertus e, efektyviai įgyvendinti šį dosje ir prisidėti prie e, MRV sistemos pasaulinio taikymo. O kalbant apie laivams e, taikomų e, laivų energijos vartojimo efektyvumo valdymo plan, planus, energetinio efektyvumo tikslai ir dizainui yra, yra, yra geras žingsnis į priekį ir mes e, to, to, prisi, taikydami tokius planus mes prisidėtume, dar, taptum, žengtume dar vieną žingsnį į priekį ir prisidėtume prie tų globalių tikslų įgyvendinimo. Taip pat turėtume neužmiršti ir ekonomikos smukimo, kuris dabar yra mūsų realybė jau ne vienerius metus ekonomika auga žymiai, maž, žymiai silpniau negu visose kitose pasaulio regionuose ir mūsų um, taikoma politika e, nepadeda mums e, tiksliai įvertinti visų būtinų e, rodiklių ir juos, juos tiksliai apskaičiuoti ir išmatuoti. E, Mes esame e, žemynas, kuris pats turi didelių problemų, patirime didžiulę e, sunkę ekonominę krizę ir mes negalime galvoti, kad e, galėsime padėti visiems visame pasaulyje. Mes turime spręsti savo pačių problemas, vidinės problemas. Ir pateiksiu pavyzdį, kuris man labai artimas. Graikijoje mūsų BVP sumažės 25 procentais, mūsų emisijos vienam žmogui e, yra maždaug tokios pat kaip ir Turkijos atitinkamos emisijos. O Turkija neturi prisėmusi absoliučiai jokių įsipareigojimų šioje srityje ir tai yra didžiulė problema. Ir į tai reikia atsižvelgti. Dėkoju. Dėkoju, kad norite labai daug minčių išsakyti, paminėti kuo daugiau temų, tačiau vis dėlto prašau laikytis laiko limito Ana Rosbach. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti savo gimtąją kalbą, jeigu sutiktumėte. Sveikinu Koni, kad atvykai į mūsų posėdį ir džiaugiuosi dėl to, kad ėmėsi aptarinėti jūrų transporto laivų temą, po to, kai nagrinėjame autobusų, oro transporto taršos problemas. Reikia imtis darbų, veiksmų ir šioje jūrų transporto srityje. Pirmininkas teisingai pasakė, kad e, laivų galingumas yra per didelis. Tačiau visi, kas išmano jūrų transportą, puikiai žino, kad laivai tarnauja labai ilgą laiką ir jeigu įsigijami nauji laivai, tai reikia įsigijant naują laivą, reikia suprasti, kad siekiama nupirkti tokį, kurio energetinis efektyvumas yra labai aukštas arba teršalų išmeta labai nedaug. Taigi labai puikiai supranta šios ryties specialistai, kuria kryptimi reikia eiti. Ir aš manau, kad tarptautiniu mastu reikėtų toliau e, tęsti imo e, įgaliojimus ir žinoma reikia pradėti eksperimentus, kuriant modernų kūrą, modernės technologijas. Man kyla klausimas, kokios galimybės stebėti išmetamus teršalus, jų kiekį. Aš turiu omeny ne tik CO2. Reikėtų pradėti stebėti visų tipų ir rūšių laivus, kruizinius laivus, e, transporto laivus, taip pat uh, būrinius laivus. Ir kruizinius laivus, kaip jau minėjau, jie nuvyksta į Antarktidą ir ją teršia. Taigi, kaip mes galime užtikrinti visų tipų laivų stebėseną? Be to, susidurime su interesų konfliktais, kurie kyla tarp laivų savininkų ir tarp tų, kurie išnuomoja laivus. Jeigu savininką mes galime pasiekti savo reikalavimais, tačiau labai sunku pasiekti tuos, kurie yra išsinuomavę laivus. Taigi yra problemų, kurias reikia spręsti kompleksiškai. Taip pat norėčiau užsakyti keletą minčių dėl klimato konferencijos. Norėčiau tiesiog su palengvėjimu atsidusti ir pratesti kolegos mintį. Iš tikrųjų, Europa yra turtingas žemynas, tačiau anksčiau kalbėjęs kolega yra teisus, sakydamas, kad ne visi taip puikiai gyvena Europoje. Taigi, skirdami finansinę paramą, mes darome labai gerą darbą, tačiau mes turėtume jausti ir saiką. Galbūt galima pasirinkti kokią nors kitą e, paskatos formą, paieškoti kitokių galimybių, ne tik tai teikiant finansavimą. Ačiū poniai Rospach. Šimanski. Dziękuję. Z, z uwagą wysłuchałem wypowiedzi. Mam problem z oceną tego szczytu w Warszawie, dlatego że... Ačiū. Aš atidžiai klausiausi jūsų to, ką jūs sakėte konferencijoje Varšuvoje ir apie, apie konferenciją Varšuvoje. Pirmininkas minėjo, kad lūkesčiai buvo viršyti, o jūs e, sakote, kad galėjo būti ir blogiau. Daug žmonių galbūt yra nusivylę, tačiau e, mes nesistebime tuo. Mes turime įvertinti faktus, pasaulinius faktus ir stebėtis nėra ko. Mm, aš tikiuosi, kad mes vis dar šnekame apie pasaulinį susitarimą, ir galbūt tie pasikeitę terminai, pasikeitusi kalba, nereiškia esminių pokyčių. Ir e, mes siekime proveržio, o proveržio horizonte lyg ir nematyti. Man atrodo, kad galbūt mes norime tikėti, kad mes Europoje daug darome, tačiau ta politika, kai mes siekiame e, rodyti pavyzdį ir e, tas skirtumas tarp mūsų ir likusio pasaulio, e, Taip, mes turime tam tikrų konfliktų, tačiau kitos didžiosios jėgos, Kinija ir kitos jėgos galbūt nesiekia tų didelių pokyčių. Galbūt galėtumėte pateikti konkrečių pavyzdžių apie, apie plieno e, gaminius, pavyzdžiui, ant, antidempingo tarifų lygmo yra 75 proc, apie 70 procentų. Taip pat Kalbant apie, so, apie socialinį kontekstą, apie krizę, aš visiškai sutinku su kolega iš Graikijos ir taip pat sutinku su anksčiau kalbėjusiais žmonėmis, kad yra e, e, problemų dėl skurdo, pavyzdžiui, Lenkijoje. Daug, 30-40 procentų namų ūkių bei jų išlaidų sudaro vien tik tai išlaidos energetikai. Mm kalbu apie tai ne tik dėl to, kad rinkimai vyks kitais metais. Tai yra faktai, tvirti faktai. Daug žmonių klausia, kodėl ir taip yra, kad mes turime susitaikyti su naujais tikslais, aplinkosaugos tikslais. Turime siekti įvairių e, rodiklių, pavyzdžiui, e, e, anglės dvideginio išmetimų tenkančių vienam žmogui. Ir mes pradedame nuo aukšto, nuo didelių tikslų. Ir, tačiau mes turime atsižvelgti į skirtumus, į valstybių skirtumus. Lenkija, Portugalija, Graikija. Jos galbūt iš esmės padėjo sumažinti e, taršą. Galbūt jų tarša yra, tarkim, tenkant vienam gyventojui yra mažesnė negu Vokietijoje. Vokietijoje. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad didžiausi lūkesčiai šiuo metu yra kalbant apie šį pasaulinį susitarimą, yra žinoma mūsų planetos ateitis. Ji, ji kelia nemažai klausimų. O Europos indėlis atrodo mažėja dėl krizės ir galbūt kiti investuoja daugiau. Ir jeigu mes nepasivysime tos pasaulinės kon e, konkurencijos ir negalėsime lyderiauti, E, mūsų konkurencija e, Europoje, mūsų konkurencija pasaulyje yra labai svarbi. Ta, ta reikia užtikrinti e, mūsų piliečiams. Mes turime siekti dėl savo piliečių, užtikrinti energetinį saugumą. Tai yra labai svarbus klausimas, nepamirškime jo. Nepamirškime ir Lisabono sutarties, kurioje labai aiškiai sakoma, kad visi mūsų sprendimai priimti ES lygmenių neturi pat neturi daryti įtakos e, kiekvienos iš valstybių narių pasirinktam energijos rūšių deriniui. Ir aš sakau tą, kadangi išsami analizė valstybėms narėms leidžia mums priminti apie tos konkrečius e, taršos nustatytus tikslus. Tikiuosi, kad komisija nepriims sprendimų neatsižvelgdama į mūsų nuomonę, į Europos parlamento nuomonę. Mes svarstame labai svarbius e, dokumentus. Ir dabar rengiame kaip tik e, pono Šimanskio ataskaitą. Ir Man atrodo, kad visi šie įvykiai vykę Varšuvoje turėtų mus tik tai paskatinti. Mes turėtume atsižvelgti į visus rodiklius, ne, galbūt nebūkime per daug ambicingi. Uh, Man atrodo, kad tie tikslai, žinoma, yra labai viliojantis, tačiau turime nepamiršti konkurencijos pasaulyje. Dėkoju, Karlnaits Florence. Jis netekęs žado. Ar norėtum dar kalbėti? Gerai, braukiu tave iš sąrašo. Gibrandi. Jo taip pat nėra, Tano Jorgensino taip pat nėra. Tuomet, kadangi nėra e, kalbėtojų, kurie prašė žodžio, aš dar leisiu pakalbėti Lindai McKevin ir po to Susan. Sorry, Chair, I thought we would take... Atsiprašau. Tai, pane pirmininkė, aš galvojau, kad mes po to dalyvausime diskusijose dėl, pačios prane, dėl pranešimo. Ir aš, bet atrodo, kad mūsų diskusija susilėjo vieną. Ar aš teisingai supratau, pirmininkas? Ne, po to, po to bus kita diskusija. Aišku, gerai, tada aš nekalbėsiu, aš kalbėsiu po to, kai bus ta kita diskusija. Pone Suza. Pa samo bih se kratko htjela zahvaliti povjerenici na ovom izvješću nakon e, Varšave. U svakom slučaju... E... Aš tačiau padėkoti komisarai už tą informaciją, kuri jinai pateikė apie uh, E, susitikimą arba konvenciją e, Varšuvoje. Iš tikrųjų šitas klausimas yra labai svarbus ir norėčiau pritarti, kad daug institucijų kreipia dėmesį šiai problemai. Pavyzdžiui, regionų komitetas labai svarbu mums išreikšti piliečių lūkesčius ir todėl buvo labai įdomu išklausyti jūsų uh, E, informacijos. ES yra pakankamai daug teisės nuostatų, teisės aktų. Ir labai svarbu vis dėlto dabar siekti susitarimo dėl klimato kaitos. Tačiau iškyla problemų dėl to, kad e, daugėja kruizinių laivų e, skaičius. Jų yra tiesiog daugybė kurie apskritai pavyzdžiui, Dubrovnikų uoste yra prisišvartavę ir tai tampa ekonomikos šaka, kuri tiesiog pagamina labai labai daug teršalų. Būtent dėl tos priežasties man šita tema yra įdomi. Mes kalbėjome neseniai apie integruotą jūros valdymą. Tai yra labai svarbus dalykas, tačiau kita vertus Adrijos jūra yra ne tik tai ES e, e, regionas, tačiau prie Adrijos yra ir kitos valstybės, kurios nepriklauso ES, pavyzdžiui, turiu minėję Turkiją. taip pat laivus, kruizinius laivus plaukiančius tarp Graikijos ir Turkijos. Kaip užtikrinti, kad visiems būtų taikomos vienodos sąlygos? Aš esu ta, kuri pasisako už integruotą požiūrį, tačiau kaip vertinti e, tas ne ES valstybės, kaip reikėtų jas priversti pasiekti ES pavyzdžių ir tiesiog mažinti CO2 išmetimus jūroje. Taip pat ES turėtų įvertinti tų būsimų priemonių poveikį ateityje. Taigi šis klausimas buvo labiau skirtas komisarai. Taigi buvo mūsų kolegos, kurie išsakė savo nuomonę, o dabar aš suteiksiu galimybę komisariai atsakyti. Dėkoju. Po šito e, pasisakymų raundo atrodo, kad iškilo pakankamai daug techninių klausimų komisijos e, atstovų, kurie išmano tos klausimus yra daugiau ir jie galbūt atsakys vėliau į juos. Zeibart, aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad aš puikiai suprantu jūsų susi, susi, susirūpinimą, kad nereikėtų tikslų, nereikėtų vieno arba kito. Iš tikrųjų, šiame pasiūlyme, MRV pasiūlyme, būtent elgiamasi yra kitaip. Ir mes sakome, kad tai yra kol kas pirmasis žingsnis, nepriklausomai kokią sistemą mes dieksime, nepriklausomai nuo to, ką sakė kolega e, Simakakis. E, Mes vis dėlto manome, kad MRV sistema yra reikalinga, neužbėgant už akių kitiems žingsniams. Aš manau, reikia pradėti esminį darbą, e, išsiaiškinant, ką reikėtų nuveikti, kad būtų galima pasiekti pažangos. Ir Būtent mes remiamės šiame pasiūlyme intensyviais susitikimais, darybomis su sektorio atsto, sektoriaus atstovais. Mes susitikome tris kartų aukščiausiame lygyje ir bandome išsiaiškinti įvairių suinteresuotų šio sektoriaus atstovų požiūrį. Ir kalbant apie MRV, tai iš tikrųjų ši siūloma sistema yra nekontroversiška, kadangi tai yra galimybė ne tik tai Europoje, bet ir įmo kontekste pasistumėti į priekį. Taigi, konkretus tiklai konkretus dar nėra suformuluoti, tai yra pirmasis mūsų žingsnis. Aš manau, girdėjau, Skilakakis ir kiti išsakė kitų nuogastavimų dėl to, e, kokį kainodaros mechanizmą nustatyti, galbūt reikėtų įvesti kokį nors e, mokestį. Apie tai yra diskutuojama IMO, bet to aš esu komisarė ir nesu IMO e, narė, bet valstybės narės, kurios yra šios organizacijos narės, turėtų daryti spaudimą, pavyzdžiui, kad Junktinės Amerikos valstybės taip pat pateiktų savo konkrečių pasiūlymų, aš manyčiau, kad dabar yra gera galimybė įmo pasistumėti pavasaryje būtent šioje srityje, tačiau valstybės narės turi daryti pakankamą spaudimą. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad reikia laikytis ir JAV pasiūlyto plano. Aš manau, kad mes tą ir darysime ateityje. Jūs taip pat sakyti, pasakėte, kad reikia teikti pagalbą, kad būtų įdėgiama globali sistema. Ana Rospach kalbėjo apie tai, kad reikėtų siekti tikslus su šiltnamio dujų išmetimo mažimo tikslais. Taigi mes norime tą sistemą padaryti kuo paprastesnę. Nenorime išradinėti jokių naujų administracinių nuostatų, uždėti administracinę naštą. Mes norime pasinaudoti turimomis galimybėmis. Ir dėl to buvo diskutuojama apie didelius ir mažus laivus. Visiškai akivaizdu, kad kuo e, labiau turime omenyje mažesius laivus, tuo jiems administracinė našta gali būti didesnė arba per didelė. Taigi e, reikėtų pagalvoti, kaip jūs minėjote, ir apie tuos e, e išnuomotus laivus, ne apie e, e, savininkų laivus. Iš tikrųjų, didžiausi Danijos laivų operatoriai yra jau sukaupę pakankamai daug gerosios praktikos ir todėl reikėtų pagalvoti, kaip išspręsti šitą problemą ir kokias paskatas reikėtų pasiūlyti būtent to tipo laivams. Iš tikrųjų, finansavimo nėra numatyta jokio atskiro biudžeto. Šiame pasiūlyme nenumatytas joks finansavimas. Ir Suza kalbėjo apie kruizinius laivus. Iš tikrųjų situacija yra labai sudėtinga, kalbant apie SOX ir NOX teršalus. Tačiau aš puikiai suprantu, kad reikia ieškoti galimybių, kaip įtraukti į sistemą ir tuos laivus, ypač Adrijos jūros regione. Ir galbūt būtų galima pasinaudoti Baltijos jūros reglamento patirtimi, kadangi yra pagal jį bandoma šio regiono laivus e, verslo subjektus įtraukti į bendrą e, sistemą. Richardui Seibart dėkoju už siūlymą tiesiog parodyti pavyzdį. Iš tikrųjų, mes turime nor, turime, kad ir e, parlamentarai, nacionalinių vyriausybių, parlamento atstovai turi grįžti vėl ir vėl prie šito klausimo. Ir aš pradžioje kalbėdama sakiau, kad galvoju, reikėtų aiškiai įvardinti problemas. O Varšuvoje daug besivystančių, pažeidžiamų valstybių, Afrikos valstybių, pažangių valstybių atstovai tiesiog tengiasi parodyti, kad ir jie šiuose darybose sieks panašių tikslų kaip ir mes. Tačiau su apgailestavimu reikia pripažinti, kad buvo ir taip tam tikra kitaip nusiteikusiųjų valstybių grupė, kuri tiesiog siūlė investuoti daug laiko derintis dėl to, kad būtų perkeltos tam tikros nuostatos į pirmąjį arba antrąjį priedą. Tačiau mes puikiai suprantame, kad jeigu mes taptautį mastu norime rimtai imtis klimato kaitos mažinimo turime susitarti dėl vieno bendro tikslo. Ir čia iškyla finansavimo klausimas. Žinoma, mes turime mažai išsivyščios valstybės ir labiausiai pažeidžiamas valstybės priversti prisitaikyti prie mūsų klimato kaitos mažinimo reikalavimų ir pasukti visiems priimtą kryptimį. Todėl mes turime pagalvoti, kaip klimato kaitos finansavimo priemonės nukreipti į konkrečias priemonės konkrečioje valstybėse. Taigi, įsivyšios valstybės negali vien tik tai skirti finansavimo besivystančioms valstybėms. O ypač tos valstybės, kurios sparčiai vystosi, jos taip pat turi prisijimti įsipareigojimus, be kita ko ir finansinius įsipareigojimus. Taigi mes negalime tiesiog laukti nuo šiol iki Paryžiaus konferencijos, tik kartodami tas pačias tiesas, tą Uh, Some of us will have to contribute more than others. And it has to be differentiated. Tiesiog mes turime įveikti tą užkardą. Tačiau reikia laikytis ne to požiūrio, kuris buvo suformuluotas pasirašant konvenciją 22 metais. Tiesiog reikia imtis diferencijuoto požiūrio. Linda McKevin, jūs kalbėjote apie e, kaštus, kuriuos gali tekti patirti iki 30 metų. Mes rengėme poveikio vertinimą. Jame kalbama, žinoma, apie konkrečius tikslus, jų skaičių. Jeigu bus daugiau tikslų, tai tuomet reikės galvoti, kaip užtikrinti jų tarpusavio sąveiką. Taip pat mes turime galvoti apie energijos kaštus. Jie turės būti įvertinti. Taip pat darbo aspektas turės būti tinkamai įvertintas ir jeigu pasirinksime tokį variantą, jeigu mes pasirinksime e, energetinį veiksmingumą arba atsinaujinančių energijos šaltinius, turėsime įvertinti ir kaštus ir taip pat privalomosius kaštus turėsime įvertinti, kurie bus reikalingi skatinti inovacijas ir kurti darbo vietas. Energetinis priklausomumas bus svarbus aspektas dabar mes turėtume tapti labiau nepriklausomi negu anksčiau. Mes praeisiais metais 540 milijardų eurų sumokėjome importuodami degalus Rusijai, Saudo Arabijai, vietoj to, kad investuodami Junktinėje karalystėje, Vokietijoje ar kur nors kitoje valstybėje. Taigi šiame parengiamajame darbe poveikio įvertinime reikės atsižvelgti ir tuos aspektus. Bet tos subsidijos atsinaujinančių energijos šaltinių vystimui mes turėsime apsispręsti, kaip padaryti kuo e, e, e, prieinamiau už mažesnius kaštus, kaip skatinsime augimą Europoje šioje srityje. Mes taip pat neturime perdėtai uh, E, finansuoti arba remti atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą. Galbūt tos e, naujos technologijos po 20 metų jau atsiras ir mes turime numatyti lankščius kelius ir galimybės teikti subsidijas būtent atsinaujinantiems energijos šaltinių projektais. Ką mes norime, ko mes norime pasiekti taip veikdami? Mes turime galvoti apie tai, kas yra naudinga ir kas gali būti nenaudinga. Jungtinėse karaly, Jungtinė karalystėje e, padidėjo šeimos namų ūkio išlaidos energetiniai kaštai labai žymiai. Jungt Jungtinės karalystės parlamente buvo kalbama apie energijos infrastruktūros, klimato kaitos e, kaštus, kurie gali padidėti tik 35 procentais vietoj 100. What the good answers would, would be to. Since... 12 svarų Taigi reikia surinkti tinkamą informaciją, konkrečią informaciją pasitelkti šios diskusijos metu ir galutinis ir galiausiai mums reikalinga pati veiksmingiausia kaštų požiūrė energetinė sistema. Klimato kaitos mažinimo sistema. Jeigu mums reikia jeigu mes turime bent vieną galimybę sumažinti mūsų energetinių šaltinių kaštą, e, kainą, tai mes turime puikiai aišku orientyrą, kur link mums reikėtų sukti. Be to, turime puikiai suvokti, kad perėjimas prie mažai teršalų gaminančių technologijų nieko nekainuos. Kaina turės būti sumokėta, tačiau verslas turi turėti labai aiškę perspektyvą. Būtent tai reikia išaiškinti mūsų visuomenėm, kad jinai suprastų, kur link einame. Šimanski, jūs kalbėjote apie tuos, kurie jau įdėjo labai daug pastangų, kaip juos įvertinti. Tai yra vienas iš aspektų, kai mes įvertiname kriterijus, numatome konkrečius e, parametrus būsimame režime arba sistemoje neturėtų būti nubausti tie, kurie pirmieji pasiekė gerų rezultatų. Taigi, jeigu jūs jau kai ko pasiekėte, jūs turėtumėt nebūti to nubausti. Tačiau netgi jeigu būsime labai daug nuveikę visi kartu, turime pripažinti, kad dar turime daug daugiau nuveikti, tiesiog įtraukdami į sistemą visus ir tai bus mūsų darbas per artimiausius metus. Dėkoju, Konė Hedegard, už išsamius atsakymus į užduotus klausimus. Linkiu Jums visokiojo pasiekmės artimiausiamis savaitėmis. E, žygiuojant toliau tuo keliu į Paryžių, mes turime daug pasiekti, turime priimti esminius sprendimus kad e, mūsų ateitis taptų gražesnė, geresnė, kalbant tiek ir apie klimato politiką, tiek ir apie ekonomikos tikslus, nes tai yra tarpusavėje labai tampriai susiję dalykai. So, und jetzt wollen wir uns der handwerklichen Arbeit wieder widmen. Die großen Debatten haben wir jetzt geführt und jetzt geht. Diskusijos e, mhm. vyko plačios diskusijos e, šią temą ir dabar mes toliau ją tęsėme. Ponas Simakakis e, parašė pranešimą, parengė pranešimą, kuriame, kuriame taip pat dėmesys skiriamas šiai transporto sryčiai ir atitinkamai sistemai kurią siūlo komisija ir suteikiu žodį pranešėjui, kad jis pristatytų šią temą. Well, have... Kalbėsiu labai trumpai, kadangi jau nemažai pasakiau savo ankstesnėme pasisakyme. Dabar galbūt tik tai pridėsiu keletą dalykų, kurie gali būti naudingi. Vienas jų tai būtų Mm, galbūt bendro pristatymo nedarysiu, nes aš jau bendrus klausimus, iš, bendrus aspektus išsakiau, dabar tik tai tam tikrų konkrečių detalių pateiksiu. Pirmiausia, kalbama e, apie duomenis, kurie bus skelbiami. Kokie duomenys turėtų būti skelbiami? Mano pasiūlymas būtų, kad reikėtų skelbti visus duomenis anonimiškai. Tai yra nenurodanti bendrovės bei e, laivo pavadinimo, Tai padės gauti visą reikalingą informaciją apie e, energijos efektyvumo klausimus, kurią ir nori komisija rinkti. Tačiau tokiu būdu mes išvengsime įvairių klaidinančių diskusijų, kurios gali pakengti šio proceso sėkmiai. Reikia suprasti, kad energetinis e, laivo efektyvumas yra labai sudėtingas klausimas. Tai čia mes kalbame ne tik apie krovinį ar kurą, kuris apibrėžia, nulėmė tą energetinį efektyvumą. Mes kalbame ir apie oro sąlygas, apie sroves jūrose ir vandeninuose, e, apie laik, laiką, e, laiko tarpsnį, kuris praeina nuo laivo iš išplaukimo laivo e, energetinis efektyvumas yra daug didesnis, kai jis tik išplaukia iš e, uosto. Ir einant laikui, po kurio laiko, e, žinoma, tie energetinio efektyvumo rodikliai, kurį laiką panaudojus laivą, gali labai smarkiai pasikeisti. Kalbant apie rinkos efektyvumą, e, tai jis taip pat dažnai pasikeičia. Pavyzdžiui, jeigu jūs keliaujate iš Prancūzijos į Alžyrą. Ir pakrautas laivas keliauja. E, į Alžyrą yra importuojama daug įvairių dalykų. O Alžyras eksportuoja dujas bei naftą, pasitel, pasitelkęs vamsdynus. Taigi, kartais gali tekti laivui plaukti, plaukti greičiau, siekiant greičiau pristatyti krovinį. Ir galiausiai nemažiau svarbus klausimas kokį energetinį efektyvumą mes vertinsime. Ar vertinsime masę, ar e, svorį, kadangi energetinis efektyvumas yra visiškai skirtingas, jeigu, tarkim, laivas yra sunkus, pakrautas, arba galbūt yra vežami didelės, e, e, didelio, didelio tūrio kroviniai, kurie galbūt nėra sunkus. Taigi, būtent tos priežastys, kodėl e, amerikiečiai tarptautinėje jūro organizacijoje pateikė tris pasiūlymus. Vienas iš jų yra... E, uh, based on... Vienas yra, kalbama apie energetinį efektyvumą pakrauto laivo, nepakrauto laivo ir tada e, kalbama apie laiką praleistą jūroje. Ir kalbant apie laik, laiką praleistą jūroje, apie jo vertinimą, tada e, galime remtis duomenimis, e, kurie yra surenkami iš to, remiantis tuo laivo praleistų laikų jūroje. Tačiau aš bijau, kad E, tokiu būdu mums nepavyks pasiekti geriausio e, laiko energetinio efektyvumo vertinimo rezultatų. Ir galiausiai, na, tikrai nenoriu per ilgai kalbėti apie įvairius specifinius klausimus. Galbūt norėčiau dar e, komisijos pastabas išgirsti, išklausyti. Man atrodo, kad azoto oksido junginių vertinimas, taip, tuos dalykus nelengva išmatuoti, azoto oksido junginių taršą, tačiau Kalbant apie aplink, Europos aplinkosaugos agentūrą, e, am, amonio oksido, e, azoto oksido junginiai galbūt turi didesnį poveikį net negu e, anglės dvideginis. Tiek teigiamą, tiek neigiamą aplinkai poveikį turi. Ir azoto oksido junginiai, jų tarša sukeliama yra nulemta variklio konstrukcijos, variklio sandaros. Tam tikri varikliai e, išmeta daugiau e, e, amonio oksido, kiti mažiau. Ir kalbant apie teigiamą į, į poveikį aplinkai azoto oksidų, tai yra, kad to, jie išskiria daugiau metano, ir tai veikia teigiamai aplinką. Man atrodo, kad azoto oksidų taršą matuoti yra svarbu. Ir man atrodo, kad bėgant laikui, iki 2030-ųjų to azoto oksido junginių tarša išauks gan stipriai. Dėl to, man atrodo, į tai reikia atsižvelgti. Nenorėčiau siūlyti e, juodosios anglies matavimų, kadangi bent jau šiame etape tai nėra kol kas ypač svarbu ir aktualu juodosios anglies tarša, sukelta tarša. Aš siūlyčiau padidinti apimtį nuo, ne, matuojant ne tik anglies oksido e, taršą, bet ir matuojant am, azoto oksido taršą. Kadangi tai yra du pagrindiniai junginiai, kurie, mano nuomonė, yra, kurių taršą reikėtų matuoti. Tai yra būtų pagrįsta. Ačiū. Dabar pradėkime diskusiją. Pirmiausia, šešėlinių pranešėjų atstovai. Pradėsime nuo Lindos McEwen, po to Karl Schüter, po to Anna Rosbach. Linda, prašau. Dėkoju, pane pirmininkė. Kritono Arsenis, Kritonas Arsenis atsiprašo, kad negali dalyvauti posėdėje, kadangi jis prastai jaučiasi, tačiau jis perdavė savo, pasiūl... savo mintis apie šį pranešimą. Uh, Pirmiausia, girdėjau, ką komisija pasakojo apie NOX arba azoto oksidų įtraukimą į sistemą. Kirtonas sako, jog jam patinka pranešėjo e, ketinimas ar noras siekis išplėsti sistemą taikant ir e, azoto oksidus, e, taikyti ją šiems oksidams, kadangi jų įtaka daroma taip pat yra reikšminga lyginant su CO2. Taip pat e, iš informacijos sąrašo reikėtų išbraukti e, transportavimo veiklą, apimtis, e, reikėtų taikyti tikslesnį informaciją, kuri padėtų, kuri padėtų rinkti tikslesnius duomenis, taip skatinant plėtotis antriniai, naujoviškai laivybos pramoniai. Kalbant apie įvairiausią informaciją, kuri turi būti teikiama, reikėtų galvoti apie, e, apie tam tikras informacijos e, duomenys, tam tikrus duomenys, kurie gal, įmonių teikiami yra galbūt pernelyg konfidencialūs ir jie gali klaidinti visuomenę. Reikėtų atsirinkti ypatingai tiksle, tikslius duomenys. Ir um, komisijos siūlomas uh, E, pasiūlymas e, taikyti e, tą informacijos teikimo, stebėsenos ir tikrinimo sistemą išplečiant ją į tarptautinį lygmenį ir pristaikant prie JMO reikalavimų ir planų yra tikrai sveikintinas Kritono nuomonė. Um, Flüter. And that is that uh, she also welcomes that you reduce the tonnage threshold and that you include Taip pat pritarėme galimybėj išplėsti sistemos taikymą ir amonio azoto oksidams, tačiau mes galvojame, kad galbūt nepakanka turėti stebėsenos ataskaitų tikrinimo ir e, teikimo ir tikrinimo sistemos. Mes norime, kad tai būtų įtraukta ir į apivartinių taršos e, leidimų e, prekybos sistemą. Ir mes laikomės šio reikalavimo, mes norėtume, kad tai būtų šio e, reglamento dalis. Jeigu taryba dar nėra pasirengusi to sprendimo priimti jau dabar, galbūt mes turėtume nustatyti griežtą tvarkaraštį, kada komisija turėtų pateikti tokį pasiūlymą. Ir ypač kalbant apie bendro e, klimato ir energetikos dokumentų rinkinio pateikimą. Uh, Taip pat e, apie 59 punktą. Konfidencialumas, man atrodo, turėtų būti, konfidencialumo nuostata turėtų būti taikoma tik tada, kai tikrai būtina ir e, pagrysta yra ją taikyti. Ir jeigu kalbame apie ypač slaptą informaciją. O e, man atrodo, kad E, šiuo atžvilgiu mes tikrai nedurėsime jokios didelės įtakos įmonėms, jeigu, jeigu pateiksime jų pavadinimus. Tačiau ačiū, sveikinu. Dėkoju. Dabar Ana Rosbach. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš asmeniškai sutinku su pranešėjo mintimis, tačiau kalbėsiu šešėlinio pranešėjo, pono Kelegan vardu, kurio šiandieną taip pat nėra. Ir jis laikosi kiek kitokios nuomonės negu mano, negu aš ir norėčiau išdėstyti tą jo nuomonę. Komisija pasiūlė, kad laivai didesni negu 50, e, turintis 5 tūkstančius e, didžiųjų tonų talpos e, ir tas pasiūlymas yra nepakankamai nepakankamas, o 400 e, tonų talpos laivų įtraukimas į sistemą vis dėlto ją padarytų dar labiau komplikuotą ir neleistų tinkamai e, reglamentuoti ir tinkamai kontroliuoti taršos. Ir Be to tai reikštų papildomą naštą laivų savininkams ir e, institucijoms, kurios užsima kontrolę. Ir mes baiminamės, jog toks, e, papi, tokia papildoma našta gali iššaukti tam tikrus sukčiavimo atvejus, kadangi nebus įmanoma e, efektyviai kontroliuoti sistemos. Ir taip pat ir kalbant apie CO2 išmetalų kontrolę, kuri yra taikoma dabar ir kurie bus numatoma pagal naują sistemą, reikš papildomą nereikalingą naštą daugybei laivų, kuriems, kurie nėra labai stambus ir kuriems e, tai reikš papildomas e, biurokratinės kliūtis. Apie tai dar reikėtų ko gero padiskutuoti ir galbūt uh, būtų galima sugalvoti ar numatyti kažkokią kitą teršalų matavimo formą, mat, taikant e, tuos matavimus atskiram kiekvienam reisui. Dėkoju. Šodis komisija pati pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie išsakė savo nuomonę dėl pranešėjo parengto pranešimo teksto projektų. Žvelgiant į mūsų pasiūlymą, reikėtų suvokti, kad mūsų pasiūlymas atitiktų tuos tarptautinius procesus. Tai pabrėžė komisarė ir kad mūsų pasiūlymas būtų ir pakankamai glaustas, bet ir konkretus, kuriame atsispindėtų pagrindiniai jūrų politikos, jų transporto politikos tikslai ir principai. Galėčiau išsakyti keletą minčių dėl informacijos, kurią reikės nurodyti teikiant ataskaitas. Skaidrumas yra vienas iš svarbiausių mūsų tikslų, tai yra skaidrumo did, didinimas. E, MRV sistema galėtų paskatinti priimti verslo sprendimus, ir taip pat vartotojų priimti sprendimą, kai reikia pasirinkti energi... prekę pagal energetinį efektyvumą. Kai įsigijama transporto priemonė, visuomet atkreipiamas dėmesys yra į kūro suvartojimą. Ir ta, taip pat reikia pasakyti apie e, krovinių e, e, dydį arba kiekį kalbant e, apie skirtingų laivų e, eksploatavimo energetinį veiksmingumą, reikėtų atsižvelgti į kai kuriuos aspektus ir prieš primant sprendimą reikia vadovautis tą surinktą informaciją tie duomenys, kurie yra siūlomi rinkti, neturėtų būti labai svarbus verslo kontekste, tačiau tai turėtų būti bendro pobūdžio informacija, kuri būtų pateikiama ir tie, kas turi prieigą prie informacijos, neturėtų baimintis, kad bus užtikrinta prieiga prie labai jautrios informacijos apie krovinius dėl saugumo ir dėl kitų samprotavimų šita prieiga prie informacijos apie krovinius jau yra užtikrinama pagal kitus teisės aktus. Galvojant apie diskusijas vykstantės įmo dėl energetinio efektyvumo, reikia pasakyti, kad krovinių aspektas yra e, įtraukiamas ir jeigu mes šitą krovinių aspektą apskritai eliminuotumėme iš MRV, tai diskusijos taptų sudėtingos ir gali būti, kad mums atsirastų kliūčių dalyvauti diskusijoje tarptautiniu mastu. Dėl tam tikrų konkrečių specifinių laivų duomenų arba informacijos apie juos. Šitas MRV turėtų būti pagrindas tęsti mūsų pradėtą politiką. Svarbu, kad MRV leistų suformuoti tam tikras paskatas šiame sektoriuje, kurios padėtų ES pasiekti savo tikslų. Patikima informacija dėl energetinio efektyvumo yra labai svarbi priimant sprendimus dėl įsigijant e, naudotus laivus arba naujus laivus. Kol kas nėra palyginamosios informacijos šiame sektoriuje apskritai. E, eksploatacinio e, efektyvumo sistema galėtų padėti sukurti tam tikrus pagrindus, bendruosius pagrindus ir specifinius pagrindus ir tai reikštų, kad būtų skelbiama informacija apie laivų energetinį e, e, efektyvumą. Dabar, ko gero, dar negalima teikti primenybės vienam na, ir kitai koncepcijai, jeigu mes per anksti darytume, tokio, darytume tokius sprendimus, tai mes tiesiog apsunkintume savo diskusijas tarptautiniu mastu. Dėl e, kitų teršalų įtraukimo į sistemą mes laikėmės pragmatinio požiūrio ir tiesiog norime tiesiog atkreipti dėmesį į svarbiausius aspektus, kurie dabar ryškėja jūrų transporto srityje. Mes matome, kad apskritai keičiasi spaudimo pobūdis ES mastu šiame sektoriuje. CO2 teršalus kol kas galima labai tiksliai apskaičiuoti turimą informaciją ir taip pat galima apskaičiuoti ir kūro suvartojimą visiems laivams. Taigi dabar galime remtis e, e, tais turimais dokumentais informacijas, tačiau kalbant apie From, from, uh, Amonio oksidą. Tai ta informacija, kurią turime, yra nepakankama, reikėtų papildomų tyrimų. O jeigu mes norėtume įtraukti ir kitas medžiagas, tuomet reikėtų papildomai operatoriams įdėkti sudėtingą, brangę įrangą. Jau yra tiesiog tam tikros pažangos šioje srityje, tačiau kol kas vykdomi tik tai tam tikri eksperimentai arba bandymai, kadangi apsiribojame kol kas tik tai tam tikrais pavyzdžiais ir neturime pakankamos informacijos, tačiau prognozės rodo, kad amonio oksidą tai, vertinantį arba matuojantį įrangą gali kainuoti 200 100 tūkstančių eurų vienam laivui. Taigi, matuoti visus teršalus yra labai svarbus uždavinys ir mes bandome taikyti integruotą požiūrį, tačiau reikėtų galvoti apie tas technologijas, kurios šiuo metu yra ir yra prieinamos. Taip pat norėčiau pakalbėti apie mažesnių normų nustatymo siūlymą, kurį pateikė pranešėjas. 5000 tonų kaip riba mūsų manimų yra labai geras atspirties taškas. Ir čia pagal tą normą yra užtikrindamas proporcingumas. Jeigu mes sumažintume uh, tą e, normą, tai dabar nuo 55 procentų laivų, ko gero, politically... iki 90 procentų laivų. Nežinia, ar iš tikro reikėtų numatyti skirtingą maksimalę normą priklausomai nuo laivų, kaip siūlė pranešėjas ir nežinia, ar tai atitiktų diskusijas, kurios vyksta imu. Kita vertus, žemesnė e, norma e, gali taip pat padidinti tuos kaštus, kurie dabar yra nu, e, prognozuojami 80 milijonų, o jie gali tapti 148 milijonais ateityje. Ir galiausiai norėčiau trumpai pakalbėti apie Lindą McKevens ir žaliųjų pranešėjo išsakytas mintis. Iš tikrųjų, 2008 komisija buvo paraginta imtis veiksmų, kad būtų pradėta reguliuoti, reglamentuoti teršalus iš e, jūrų transporto. Tačiau Per tą laiką įvyko labai svarbių įvykių įmo ir todėl jie turėjo būti atspindėti MRV. Ekspertai dirbo labai labai įtemptai, įdėjo labai daug pastangų atsižvelgdami į tarptautinio masto pasikeitusią situaciją ir ES nori tapti globalių dėrybų uh, partnerė ir taip pat vadovautis ekspertinėmis žiniomis ir įnešti savo svarų indėlį šią diskusiją. Taigi, turint tą situaciją e, omenyje, mes norime, kad MRV būtų konkretus, aiškus ir kad jis galėtų prisidėti prie diskusijų tarptautinių mastų vykstančių įmo kontekste. Dėkoju komisijai už išsamų atsakymą. Ir pabaigoje suteiksime žodį pranešėjai. Kalbėsiu labai trumpai dėl tam tikrų detalių. Visų pirma, įmo diskusija. E, Jungtinės valstijos neįtraukia e, transportavimo apimčių į savo paskutinius pasiūlymus. Ir jeigu mes MRV taikysime be transportavimo apimčių arba turėsime pakeisti visą sistemą, ją susilpnindami, iš, išbraukdami transportavimo e, apimtis, arba turės būti dvi atskiros sistemos - europinė ir pasaulinė. Jeigu amerikiečiai ar IMO nusprendžia į, įtraukti transportavimo apimtis, mes negalėsime to pakeisti, kadangi tai bus labai sudėtinga politiškai. Tokia yra mano nuomonė. Kitas dalykas. Turėdami visus tos duomenis, kurie bus, kurie bus teikiami, e, tie duomenys bus patikimi, e, palygintini. Ir e, nieko ne, mes tikrai nepagerinsime, jeigu bus įtrauk, atskleidžiami kompanijų ar laivų pavadinimai. Tačiau kas įvyks, tai yra um, bus, teikiama, bus daromos tam tikros klaidingos išvados apie vienų ar kitų kompanijų ar laivų e, vykdomą transportavimo politiką, e, turint omenyje, kad jie vykdo labai skirtingus e, maršrutus, dirba labai skirtingai ir tai niekaip neprisidės prie mūsų efekt, energetinio vartojimo efektyvumo tikslų stiprinimo ar įgyvendinimo jeigu jau kalbame apie energetiko neefektyvumą, mums reikia galbūt galvoti apie atskirą reglamentą skirtą būtent laivams ir šiam aspektui reglamentuoti. Ir galbūt iš tiesų nereikėtų apsiriboti vien tik tai CO2. Ar vis dėlto mes e, apskritai atsisakyti principo veteršėjas moka? Jis turi būti taikomas jeigu mes norime siekti tikslų susijusių su energijos vartojimo efektyvumu, tuomet e, e, ir sieksime šito taip, kaip yra siūloma kai kurių kolegų, tuomet e, tas teršėjo smoka principas bus nebetikslingas, mums teks jo atsisakyti. Ir jeigu energetikos efektyvumas, energetinis efektyvumas taps pačiu esmingiausiu kriterijumi, tuomet mums teks atsisakyti principo teršėjas moko, man tai nepatinka. Ir paskutinis dalykas tai yra e, sistemos taikymo sritis. 10 procentų nėra ta e, problema. Problema yra iškraipimas. Kai turime visus, jeigu mes išbrauksime iš sistemos visus mažuosius laivus, tuomet, pavyzdžiui, žiniasklai, e, atsiprašau, viduržėmio jūros regione bus susikurs tam tikras tam, tam tikrą santalką centras, į kurį, kuriame telksis didieji laivai, o smulkieji laivai e, vykdys savo veiklą išsiskirstydami po kitus regionus, o mes šito nenorime. Mes nenorime jokių iškraipimų, e, to transportavimo rinkos iškraipimų. Ir aš manau, kad dėl to galėtume numatyti truputėlį platesnę priemonę. Dėkoju. Ich habe gerade zu Herrn Huber gesagt, ich habe. Ką tik sakiau ponui Oberiui, kad ma, patyriau dežavių, nes lygiai tokia pat diskusija vyko, kai svarstėme e, aviacijos pramonės reikalus. Ten mes taip pat kalbėjome apie tas santalkas. Panašu, kad ir, ir šitos diskusijos eis vis labai panašia linkme. Panašu, kad e, debatai baigėsi šiandieną ir pas, pakeitimų pateikimo terminas yra e, gruodžio 4, 12 valanda. E, Tuos pakeitimus komitete svarstysime sausio 22, sausio 30 balsuosime ir reikia tikėtis, kad balandžio mėnesį, kaip ir daugelį, daugybę kitų pranešimų, e, pirmojo svarstymo metu galėsime e, balsuoti plenarinėje sesijoje. Dėkoju visiems, kurie diskutavo, kurie atstovavo šešėliniams pranešėjams. Ir po pietų susitiksime su buvusiu Lenkijos ministru atsakingu už klimato apsaugą ir taip pat ir COP dėrybas. Jisai buvo vyriausybės, savo, savos Lenkijos vyriausybės įgaliotinis, taigi kas norės su juo padiskutuoti, turi tokią galimybę nuo 15 valandos tai padaryti, o dabar linkiu gero apetito.